Uh, dear colleagues, we'll begin with the votes. Ms. Atkins. Kolegos, pradedame balsavimą. Pone Atkinsi, norite kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos? Pone pirmininkė, aš dar kartą paprašiau žodžio ir noriu pasiskusti dėl to, kaip tvarkamas šio parlamento darbo laikas. Ir vakar, ir šiandien buvo nurodytas balsavimo laikas ir dar kartą buvo nesilaikyta to nurodyto laiko. Juk tinkamai tvarkomas, tvarkomo parlamento darbas reikštų, kad viskas turi vykti laiku. Noriu paraginti, kad būtų į tai atsižvelgta, nes kitaip mums teks imtis tolesnių priemonių. Go ahead. Go ahead. Prašau sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Noriu pakalbėti apie balsavimą dėl tolesnių metų darbo atvarkės. Noriu iškelti du dalykus. Visų pirma, šis balsavimas atskleidžia, kad šis parlamentas yra visiškai bejėgis. Visi kalba čia apie tai, kad parlamentas įgyja daugiau galių ir įtakos. Pone Klarkai, turite kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Tačiau tai tik atskleidžia pirmininkas, dėja jūs nutraukiamas, nes dabar prasidės balsavimas. Taigi balsuosime dėl. Taip pat ir dėl parlamento darbo tvarkės kalendoriaus, bet balsuosime dėl to po Vengrijos prezidento pasisakymo. Dabar Fernandės, balsavimas dėl Fernandės pranešimo. Prašau. Ponas Malcolm Scott. Ačiū pirmininkė. Paprastai aš neprašau žodžio. E, Tokius klausimus aš pats esu vicepirmininkas ir gerbiu parlamento pirmininką. Tačiau visoms frakcijoms buvo pranešta, kad balsavimas dėl parlamento darbo kalendoriaus, ir tai yra tik tai du punktai, vyks e, balsavimo pradžioje, o ne pono Šmito pasisakymo. Man atrodo, kad būtų negražu prašyti pono. Dar pratesti balsavimą po pono Šmito pasisakymo. Todėl aš paprašyčiau paraginti jūs pakeisti darbo atvarkę ir pasirūpinti, kad visi balsavimai šiandien įvyktų iki pono Šmito pasisakymo ir kad visų pirma būtų balsuojama dėl parlamento uh, e, busimųjų metų darbo atvarkės. from me. Uh, Ms. Mr. Mignon Scott, I have an answer to what you just said. And... Pone Makmelonai Skotai, galiu atsakyti į jūsų klausimą. Pirmadienį parlamentas balsavo dėl darbo atvarkės. Ir kaip pamatysite, parlamentas balsavo ir nusprendė, kad balsavimas dėl plenarinių posėdžių kalendoriaus vyks 12.30. Taigi tokį sprendimą priėmė pats parlamentas. Mr. Mignon Scott. Pone Makmilonai Skotai. Aš apgailestauju, kad tenka tai pratesti. Tačiau balsavimo sąrašai išdalinti, buvo išdalinti visoms frakcijoms. Jeigu įvyko klaida, ją reikia ištaisyti. Nes mes rodome nepagarbą vienos iš ES valstybių vadovui. Taip elgdamėsi, balsuokime, kaip aš siūlau. Nėra jokio pateisinimo bandymams dar kartą keisti balsavimo sąrašą. Okay. Gerai, tai taip dirbsime. Kiekvieną pirmadienį mes balsuojame dėl kalendoriaus. E, nesakykite čia nieko, nebu, neūkaukite, jeigu norite pasikeisti taisyklės, taip ir sakykite. Ir mes tai darėme e, šį kartą, kai e, su tais nariais, kurie dalyvavo šioje salėje. Pirmininkas visgi turi teisę dar kartą numatyti balsavimą, jeigu dauguma narių to nori. Todėl aš pasinaudosiu savo teisę ir paklausiu, ar jūs norėtumėte balsuoti dėl kalendoriaus pakeitimo šiandieną. Kas už, kas prieš, susilaikė, gerai. Taigi pasiūlymas yra toks. Taigi, e, priminsiu Jums, kolegos, kad jeigu norite pasakyti dėl kalendoriaus, tai būkite čia pirmadieniais. Now. Now. Who wants Okay, now, what is, what is, what, what the proposal Macmillan Scott pasiūlė balsuoti už kalendorių, dėl kalendoriaus, prieš Vengrijos prezidento kalbą, jeigu tam liks laiko. Ir matote, kad laiko jau pradeda trūkti. Taigi, atsižvelgiant į dabartinį laiką, aš siūlau tęsti balsavimą. Taigi kas už tai, kad reiktų balsuoti dėl kalendoriaus prieš prezidento kalbą, jeigu turis, turėsime laiko. Kas prieš, kas susilaikė, tai gerai. Mes tada balsuosime už, dėl kalendoriaus, jeigu mums liks laiko prieš prezidento kalbą. So, colleagues, it makes no difference. We will... Kolegos skirtumo nėra, vis tiek balsuosime po kalbos po prezidento kalbos. Okay, I'll tell you what I'll do. I'll exercise my discretion then in order to stop this. Taigi, aš dabar um, uh, uh, uh siūliusiu pasinaudoti savo kompetenciją ir mes balsuosime pirmiausia dėl kalendorius. Taigi vis tiek dar turėsite dalyvauti po prezidento kalbos balsavime uh, dėl kalendorius. Taigi dabar 2012 metų kalendorius, antrasis pakeitimas, pinė į per, už, prieš, susilaikė, e, atmesta. Pirmasis pakeitimas, tai yra slaptas balsavimas ir turite prieš save e, mėlynas kortelės pradedamą balsavimą. Peras suforijas.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 Tada grįžtame prie e, Fernandės e, pranešimo dėl 2012 metų prioritetų biudžeto gairių. Man susidarė įspūdis, kad e, šitas balsavimas tuoj netrukus pataps cirku. Antrasis pakeitimas atmestas ir mano sprendimas lieka galioti. Fernandės. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštasis už prieš susilaikė atmesta. Trylikta dalis balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. Antras pakeitimas už prieš susilaikė. Patikrinsime. Pradedame balsavimą. Peras šoforijas. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame. Peras šoforijas. Baigiame. Atmesta. Trisdešimt pirmasis, pirmoji dalis, balsavimas, e, vardinis balsavimas, pradėme. Peras šoforijas. Baigiame. Priimta. Penktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintasis balsavimas e, dalimis. Pirmoji dalis. Atsiimta, atsiprašau. Okay. Τροπολογία 7 δεν υπάρχει πλέον. Ε, δεν... Taigi nėra balsavimo dalimis, taigi dėl viso septinto pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Patikrinsime septintai balsavimą, pradedame. Peres euforijas. Baigiame. Atmesta. Tropologija 1. Pšinai. Pirmasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patikrinsime. Pradedame balsavimą dėl pirmojo.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 Kitas balsavimas. ES strategija dėl Atlanto vandenino regionų pasiūlymas dėl rezoliucijos. Antras pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. Trečiasis už, prieš susilaikę atmesta. Penktasis vardinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Με ονομαστική κλίση. Priimta. Aštuoni vardiniai balsavimą. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Ένα. Ποιοι είναι υπέρ. Vienas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Πέρας φοφορίας. Balsavimą baigiame. Priimta. Galtinis balsavimas, vardinis. Pradedame. Pėras Šuforijas. Baigiame. Priimta. Sveikiname. Dabar e, išklausysime Vengrijos prezidento kalbą ir paskui balsavimą tęsime.